po pakomitičio apsilankimo tenais praeitais metais. Turime Europos komisijos atstovų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, kurie kovoja kovos, su, kovos už tarptautinės žmogaus teisės rytyje. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, kitai savaitė, kita, kitais metais vyks e, savivaldybių rinkimai ir po to visuotiniai rinkimai Kambodžoje, jungtinių tautų specialusis įgaliotinis Kambodžoje Jon Schmidt. Spaudos konferencijoje pareiškė, kad visiems turi būti suteikiama galimybė dalyvauti visuotiniuose rinkimuose, kurie turi būti laisvi ir sąžiningi. Pone Šmit taip pat sakė, kad 31 Kambodžos konstitucijos straipsnis akcentuoja tai, kad labai daug dėmesio reikalinga skirti žmogaus teisų pagarbai, taip pat tam, kad būtų taikomi, taikomi teisės principai ir kad nebūtų jokios diskriminacijos. Visgi yra labai e, nemažai pavyzdžių, kaip e, diskriminacinių pagrindų buvo taikomi įstatymai arba kuomet buvo imamasi politikavimo. Uh, Ir būtų gerai, jeigu Kambodžos konstitucijos nuostatų būtų rimtai laikomasi. Pane Desipulkė iš Tartutinės žmogaus teisų federacijos pas mus yra atvykusi ir dabar malonu jai suteikti žodį, kad ji papasakotų savo nuomonę apie tai. Merci beaucoup. Dėkoju. Ačiū, kad pakvietėte mūsų organizaciją pateikti mūsų nuomonę apie situaciją Kambodžoje. Norėčiau minėti pačius įvairiausius kai, atvejus - rinkimų kontekstą, žmogaus teisų aktyvistus, represijas ir žemgrobystės atvejus. Kai kas iš tų problemų jau dabar sprendžiama ar yra išspręsta. Šiandien sunku, ką nors konstatuoti, kalbant apie žmogaus teisų aktyvistų padėtį. Jie patiria spaudimą, jiems sunku dirbti, jie persekiojami, jiems grasinama, visa tai vyksta tame įtemptame rinkimų kontekste. Šiandien turime 26 žmogaus teisų gynėjimus ir aktyvistus, kurie yra sulaikyti dėl politinių motyvų, 17 iš jų yra opozicijos nariai. Norėčiau pateikti keletą dabartinių atvejų pavyzdžių ir pirmiausia, tas penketuko atvejis, kai buvo sulaikyti keturi ad hoc nevyriausybinės organizacijos nariai, tai yra viena iš tų nevyriausybinių organizacijų, kuri, labia, kuri labiausiai pripažinta ir plačiausiai veikianti Kambodžoje, bei vienas nacionalinio rinkimų komiteto narys, jis yra buvęs ad hoc narys praeitie. Tai štai tie penki asmenys yra sulaikyti nuo gegužės antros dienos prevencinė tvarka, dabar jau jų galinimas siekia devynis mėnesius ir be abejo Jie negali dirbti savo darbo, teikti finansinę ir juridinę pagalbą. E, buvo jiems iškelta byla. Opozicinės partijos vicepirmininkas ponas Kemsoka yra kaltinamas nesantokiniais ryšiais ir jo byla yra labai rimtai nagrinėjama. Tai štai e, kontekstas labai politizuotas, ad hoc ta asociacija patiria didžiulį spaudimą. Nauji ad hoc nariai buvo štai neseniai vėl iškviesti apklausoms. E, tos organizacijos vadovas išvyko iš šalies, bijodamas arešto. Valdančiosios partijos e, atstovas spaudai sakė, jog ketinama yra taikyti asociacijų įstatymą lengvų. Tada kai jau baigsis teismo procesas. Ir to, to visko bus imt, imtasi prieš ad hoc organizaciją. Įstatymas šis netitinka e, tarptautinės teisės normų dėl organizacijų steigimus ir laisvės, e, nes pagal tą įstatymą galima e, paleisti organizaciją, kuri nesilaiko politinio neutralumo. Taigi tas e, penketo atvejais buvo pripažintas e, kaip savavališko sulaikymo atvejais lapkaitį 2016 metais. Darbo grupė jungtinėse tautose dirba šiuo klausimu. Dar vakar jungtinės tautos e, savo e, specialių atstovų pagalba paragino paleisti tos penkis asmenys. Vėlgi, tie žmonės nežino, kada vyks jų teismas, jiems grėsia dešimt metų kalėjimo. Kitas atvejis. Tepvani. Jis buvo areštuotas už tai, kad e, dalyvavo demonstracijoje, kuriuo nusijuodasis pirmadienis. Ten buvo raginama paleisti tuos penkis sulaikytuosius. E, paskui e, po to arešto buvo ankstesni tie jos laikymo atvejai žmogui iškelti vėl. Jis ir anksčiau dalyvavęs 2013 metų manifestacijoje, kur buvo prašoma paleisti aktyvistę, kovojusią už, už teisę žmonėms išsaugoti žemę. Taigi 2013 dalyvavo e, manifestacijoje, o vasario 3-14 val. jai bus vėl subendrinti tie kaltinimai nuo 2 iki 10 metų gali siekti kalimo bausmė. Uh, E, Liepos 2 2016 metų buvo politinė aktyvistė nužudyta ir kol kas tas e, nusikaltimas netiriamas. Nėra jokio skaidrumo šio klausimu. E, rinkimų kontekstas, kaip jau sakiau, yra labai įtemptas. Jūs žinote, kad buvo persekiojami opozicijos vadovai, Kemsoka turėjo pasilikti namuose šešis mėnesius, neišeiti iš jų Nacionalinis rinkimų komitetas NEC praneša, kad pusantro milijono balsuotojų negalėjo nuvykti balsuoti dėl to, kad nebuvo suregistruoti. Antrasis opozicijos atstovas, kuris yra NEC nacionalinio rinkimų komiteto narys, dabar vėlgi e, yra e, sulaikytas dėl anksčiau padaryto neva nusikaltimo. Kaip jau sakiau, asociacijų įstatymas langų yra naudojamas tam, kad būtų galima gazdinti žmogaus teisų gynėjus ir nevyriausybinės organizacijas. Ad hoc irgi buvo gazdinama lygado ir, ir kita, tai yra kita žmogaus teisų organizacija, ginanti žmogaus teisės kambožo, irgi tokia grasinimu. Um, joms neleidžiama laisvai reikšti savo nuomonės spaudoje yra kiti ribojantis du įstatymai, kurie dabar įgiami. E, tai yra kovos su kibernetiniu nusikalstamumu įstatymas ir kitas įstatymas dėl žemės nusavybės. Tie įstatymai dar labiau paskatins ir įtvirtins egzistuojančius konfliktus. Dėl, kai dėl konfliktų dėl žemės jūs be abejo prisimenate, kad 2011 metais daugelį pranešimų buvo sakoma, kad prekybos preferencijų sutartys cukraus sektoriuje, pavyzdžiui, tarp pamažus Europos Sąjungos sudaro sąlygas, kai e, žemės grobamos, nes tiksliau tų sutarčių dėka buvo padidintas spaudimas žemgrobiams. Europos Sąjunga veikia labai aktyviai. Ir Europos parlamentas yra priėmęs keletą rezoliucijų šiuo klausimu. Ir ne tik Europos parlamentas, Europos išorės veiksmų tarnyba, prekybos direktoratas veikia taip pat labai aktyviai. 2012 buvo pasiekta moratoriumu, buvo dirbama ad hoc komitete, kurio tikslas buvo atlikti e, auditą, nuken... išteiškinant, kas nukentėjo nuo žemgrobių ir kaip tai įvyko. Buvo siekiama atkurti žmonėms jų žemės nusavybės teisės. Faktas yra tas, kad šiandien žemės e, grobimo tas konfliktas nėra išspręstas, auditas dar neįvyko, reikia didinti spaudimą, kad jis būtų atliktas ir kad nukentėję gautų kompensacijas. Konfliktas dėl žemės nusaipės nesureguliuotas. 2005 kovo mėnesį Action organizacija parengė savo tas apie Menšin provinciją. Gegužės mėnesį 2016 metais stebėsenos ataskaita buvo parengta kitos nevyriausybinės organizacijos, kur pasakyta, kad kompensacijos yra, yra neadekvačios ir kad yra daug atvejų, per 800 yra neišspręsti. Taigi situacija labai sunkiai išpainojama, todėl Vokietija atsisakė remti uh, Kambodžą dėl neišspręstų žemės klausimų. 2004 Likado ištyrė 70 naujų atvejų susijusių su žemgrobystė. E, tas konfliktas paėlė 9 tūkstančių žmonių. Kiti šaltiniai patvirtina, kad nuolatos auga tas žemės konfliktų skaičius. Jis nuolatos didėjo nuo 2016 metų. Ta galime paaiškinti daugeliu priežasčių. Pirmiausia, žmonės geriau žino savo teisės ir imasi jas ginti. E, kitas dalykas, pažeidimų ir toliau tebėra daug žvės rytyje, bet kai buvo paskelbtas komercinių koncesijų moratoriumas, konfliktai vyksta toliau, tačiau kompanijos jau imasi dirbti žemės. Taigi per keturias savaitės apnampent būst pateikė atvejus apie šešis bent jau konfliktus susijusius su cukraus sektoriumi. Sausio 18, pavyzdžiui, prie Viar provincijoje sulaukėme liudijimo apie tai, kaip žmonės pranešė apie konfliktus, besileidžius nuo 2015 metų. Žmonės buvo bandoma išstumti jų gyvenamųjų vietų. 2016 e, gruodį jie buvo išvaryti ir dabar nebegali E, pateikti prašymų kompensacijai gauti. Visą tai yra, aišku, labai didelių e, konfliktų e, objektas ir ne, ne viskas sekasi išspręsti dar, bent jau kol kas. Norėčiau pateikti tris rekomendacijas, apibendrinama pirmiausia, norėčiau paraginti Europos parlamentą sekti padėtį, ypač dėl tepanį situacijos. E, jis bus teisiamas, e, jis yra kalinamas nuo 14 metų vasario mėnesių, pareikalauti paleisti tą penketą, temliai e, nužudimą išaiškinti, paraginti ir taip pat pakeisti tam tikrus teisės aktus. Europos parlamentas turi siekti šių dalykų. E, norėčiau paraginti EIVT ir e, Trade generalinį direktoratą e, kreiptis į Kambodžos vyriausybę labai aktyviai ir išsiaiškinti dėl to, kaip spręsti žemgrobystės konfliktus. Būtina išgauti datą, iki kada bus atliktas cukraus sektoriuje pradėtas ir nebaigtas iki šiol auditas, kad būtų atlygita tiems, kurie nukentėjo dėl jo. Taigi norėčiau, kad Europos parlamentas paragytų Europos komisiją ir EIVT e, tarptautinės prekybos direktoratą, kad pas, būtų pasinaudota visomis turimomis priemonėmis ir kad būtų atliktas tyrimas dėl to, kiek kainuoja iniciatyva viskas išskyrus ginklai. Jeigu vyriausybė ne e, sureaguotų į tuos, į tuos kreipimus, jis būtų galima imtis pavašinti papildomų priemonių. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Trys kolegos prašė žodžių. Pone Laubiler, prašau. Thank you. Ačiū. E, dėkoju už tokį išsamų žmogaus teisų padėties pristatymą. Turiu klausimų dėl pasirengimo rinkimams. Sakote, kad esame daug neregistruotų asmenų. suprantu, kad ES siekia šviesti rinkėjus, kviesti dalyvauti rinkimuose. Uh, Bandome įsiaiškinti, dėl kokių priežasčių asmenys neregistruojami, bet Kambodžoje įsiaiškinome, kad daug e, jos piliečių išvyksta į užsienį, emigruoja, kad galėtų ten dirbti. Ir labai sunku juos užregistruoti ir suteikti teisę dalyvauti, būti įtrauktiems į rinkėjų sąrašus, nors iš esmės teisė jiems nustatyta. Taigi šiuo atveju galėtume reikalauti tokios galimybės vis dėlto iš vyriausybės, ar to iš viso neįmanoma pasiekti. Atrodo, kad šalyje negyvenantis rinkėjai turi didesnę laisvę balsuoti už tai, e, ką, mano, ką norėtų išrinkti, o ne tie, kurie gyvena, pavyzdžiui, kaimo vietovėse ir yra spaudžiami atitinkamai. E, kai dėl uh, vyriausybei daromo spaudimo metodų, tai jūs neminėjote galimybės, pavyzdžiui, e, nustatyti ES sankcijas aukštiems pareigūnams, asmenims atsakingiams už tam tikras problemas, pavyzdžiui, jeigu atliekamas pono Kemly e, žmogaus teisų gynėjo um, nužudimo tyrimas kodėl apie šį klausimą nesikeičiama nuomonėmis. E, girdėjau parlamentarų iš Pnompeno e, kvietimą į tokias e, tikslinės sankcijas nustatyti tokių grubių pažeidimų atvejais. Taip pat lankydamėsi vietoje turėjome galimybę susitikti su Ahmer raudonųjų chimerų atstovais. E, kalbėjome apie e, vietinių grupuočių vadeivas, kurie turėtų būti patraukti teisminėn atsakomybėn, tačiau netgi vyriausybės nariai e, išreiškė nenorą tai daryti dėl to, kad e, tos sukarintos grupuotės labai aktyviai veikia visoje šalyje. Kitas klausimą susijęs su išorės veiksmų tarnyba. E, e, žmonės, kurie e, Kemli laidotuvių metu suorganizavo demonstraciją, pasipošė juodais marškinėliais, dabar tie žmonės yra teisiami e, nevyriausybinio organizacijų vadovai, demonstracijos organizatoriai yra patraukli, patraukti teisminėn atsakomybėn. Taigi noriu paklausti, ar iš tikrųjų taip vyksta ir ar kiek e, e, pasinaudojama žmogaus teisų vyriausiojo pareigūno institucija, kad padėtume apsaugoti žmogaus teisės. Ar kiti nariai norėtų pasisakyti, jei ne? žodis išorės veiksmų tarnybos atstovui. Pra, prašau, ponė Marijus. Ačiū, pirmininkė. Iš ties mes norėtumėm pakartoti ES siekį remti Kambodžą e, jos vystimos kelyje. Šalis maždaug paaugo 7 pro, e, jos ekonomika paaugo 7 procentais, kasmet mažėja skurdas Europos Sąjunga padvigubino, daugiau negu padvigino, padvigubino e, savo finansinę pagalbą vystimuisi E, laikotarpis numatytas iki 2020 metų. 2015 metais Kambodžos eksportas ES sudarė rekordinius 4 milijardus e, eurų. Viskas išskyrus ginklai ir prieigos prie rinkos priemonės buvo svarbus ekonominio augimo variklis. Sveikiname Kambodžos veiksmus. Uh, bandome 2013 rinkimų pagrindų tų klaidų išvengti, kalbant apie rinkėjų registrą rinkimų stebėjimą ir sažiningumą. Vis dėlto lieka svarbių iššūkių. 2016 metais Kambodža politinė įtampa išaugo. Išaugo įtampa tarp valdančiosios partijos CDP ir opozicinės partijos. Nemažai asmenų iš opozicijos suimta, pilietinės visuomenės žmogaus teisų gynėjų atstovai kalinami. Mes manome, kad tokie veiksmai, laukiant naujų rinkimų, nepristatyti prisideda prie palankios atmosferos, visos šalis ir pilietinė visuomenė turėtų šiame procese vaidinti savo vaidmenį. Mūsų ypatingai neramina užsitęsęs penkių asmenų iš žmogaus teisų nevyriausybinės organizacijos ad hoc suėmimo. Vadinamasis ad hoc penketukas. Um, kaip jau buvo sakyta, jungtinių tautų ekspertai vos tik vakar pareikalavo šių asmenų išlaisvinimo. Kaip žinote, jungtinių tautų specialusis pranešėjas žmogaus teisų klausimų 2016-aisiais apsilankė Kambodžoje, kur kvietė išplėsti civilinės visuomenės, pilietinės visuomenės veikimo laisvę. 2016 rugsėjo 4 pasirodė 39 valstybių, atsiprašau, 39 valstybių, skaitant daugumos ES narių kvietimas e, atsisakyti neproporcingų teisinių veiksmų vyriausybės kritikos atžvilgių. Taip pat ES pareiškimas e, kviečia baigti e, diskriminacinius veiksmus opozicijos lyderių atžvilgių. O renkiantis rinkimams šiais, šiais ir ateinančiais metais, tai mes e, atidžiai stebime rinkėjų registracijos procesą. Jam pritarė ES ir Japonija. Rengiantis vietos rinkimams Užregistruota papildomai, e, e, užregistruota iš viso 81 rinkimo teisę, turi, e, procentas rinkimo teisę turinčių asmenų. Klausimas, kodėl skaičius nėra aukštesnis, bet kiek mes suprantame, daug Kambodžos piliečių, maždaug pusantro milijono gyvena užsienyje ir jie teisę tai negali balsuoti, neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Europos Sąjunga e, remia e, rinkimų proceso reformą skirtą 10 milijonų eurų ir toliau tęsime šią veiklą ir toliau remsime rinkimų procesą, pasirink, pasirengimą rinkimams orientuodamiesi į rinkėjų švietimą. Teisiniai procesai dėl teisės į žemę. E, Kambodžoje tai yra labai aktuali problema, nors imtasi pozityvių veiksmų, tačiau pažanga yra labai lėta. ES dirba su Kambodžos vyriausybė, kad būtų uh, paskirtas nepriklausomas auditas, kad šis ištirtų e, tokias bylas, ypač kalbant apie koncesijų auginti cukraus plantacijas. Bet kol kas, kol laukiame audito, Tai išlieka viena iš aktualiausių su žmogaus teisėmis susijusių problemų, kurią kelime vyriausybei. Mums tai ne, e, kelia nerima ir toliau situaciją stebime ir galime jūs patikinti, kad E, priekybos komisarė Malmstrom labai aktyviai e, seka šios veiksmus. Būta ir pozityvių e, elementų 2016 pabaigoje Kemsoka opozicijos lyderio pavaduotojas gavo karaliaus malonę, dabar jisai jau nebesuimtas, lapkritį pratestas dar šešiems mėnesiams boikotas boikotuojame generalinę asamblėją e, Kambodžos. E, e, Kambodža pasirašė susitarimą dėl galimybės įsteigti vyriausio jungtinių tautų pabėgėlio komisaro centrą, padalinį Kambodžoje. Taigi ir toliau jis siekia uh, judėti skaidrios, sąžiningos uh, rinkiminės sistemos link, kad rinkimų rezultatai būtų priimtini visoms šalims. Manome, kad pati Kambodža turėtų būti e, suinteresuota savo ilgalaikiu stabilumu, tai prisidėtų prie rinkėjų pasitikėjimo rinkimų rezultatais tik tai leistų partijoms e, opozicijoje ir valdžioje bendradarbiauti ir veikti laisvai. Gerbiai parlamentarai uždavė klausimų dėl tikslinių sankcijų. Šiuo atveju noriu pasakyti, kad jos pasiteisintų tik tai labai išimtinais atvejais. Kol kas E, tokių sąlygų kaip ir nėra. Tai būtų, jeigu situacija ženkliai suprastėtų. Kalbant apie Kambodžos teismų e, ypatinguosius rūmus, tai praeitų metų lapkričio 23-ąją aukščiausiasis teismas ir e, kuris priklauso e, toms e, e, tiems neįliniams padaliniams, jie patvirtino bausmes opozicijos lyderiams. IVT iš karto po šio sprendimo tiksliau bausmių atsisakymą e, opozicijos nariams ir po to sprendimo IVT pasidžiaugė e, tokiu sprendimu kaip ženklu, kad įmamasi e, gerbti žmogaus teisės. Tikimasi, kad šie teismo rūmai ir toliau atliks tokį pozityvų darbą. O kalbant apie žmogaus teisų gynėjus, tai iš ties pabandysime e, daugiau e, svarbos skirti atskirų atvejų aptarimui, remsime žmogaus teisų gynėjus kiek įmanoma labiau. Ačiū. Labai ačiū. E, teks paspartinti šiek tiek aptarimą. Žodis ponui Hoskins. Digidefko. 3-4 minutės. Okay, thank you very much. I'll be uh... Labai trumpai. Mano kolegos iš, išrės veiksmų tarnybos, man atrodo, labai aiškiai apibendrino atsakymus į klausimus. Aš dar kartą norėčiau pakartoti dėl rinkimų. Mes turime atitinkamą programą, kurią remiame nacionalinę veiksmų komisiją su infrastruktūra ir taip pat e, registruojant biometrinius duomenis, taip pat uh, dirbame kartu su rinkimų komisija, siekiame šviesti rinkėjus ir pilietinės visuomenės stebėjimas rinkimų metu. Taigi čia yra tik keli aspektai, bandant pasirūpinti, kad nacionalinė veiksmų komisija ir infrastruktūra būtų parengta iki rinkimų ir kad rinkimai vyks, vyktų aukščiaus, pagal aukščiausius standartus, taip pat mobilizuojama pilietinė visuomenė, kad jis stebėtų rinkimus, taip pat dėl rinkėjų registravimo į savivaldybių rinkimams ir visuotiniams rinkimams piliečių ir rinkėjų kom, e, švietimas ir taip pat pilietinis visuomenės stebėjimas vyks iki pat nacionalinės asamblėjos rinkimų ir jų metu. Kaip pažymėjo kolega, kalbant apie žmogaus teisės. Mūsų 11 milijonų eurų skiriamas finansavimas žmogaus teisėms. Ta parama yra susijusi su įvairiais aspektais pagal ES demokratijos ir žmogaus teisų priemonę ir taip pat teikiama parama pilietiniai visuomeniai, e, vietos e, valdžios institucijų programoms įskaitant ir rinkimus, teismus, žmogaus teisų gynėjus, konfliktus dėl žemės, moterų galių sustiprinimą ir kovas su priekyba žmonėmis. Mūsų skiriama finansavimą žmogus, teisė, finansavimą, finansavimą žmogus teisėms yra 1,8 milijono eurų ir, kaip sakė kolegos, tai tos lėšos bus skiriamos uh, įvairioms prioritetinėms rytims ir ypatingai žmogaus teisų gynėjams. Likščioliai mes dirbome su žmogaus teisų gynėjais aplinkosaugos rytyje, būtent kalbant apie žemės grobstimus. Tačiau didžiausias prioritetas, didžiausi pagrindiniai prioritetai dėl kito finansavimo etapo bus nustatyti artimiausioje ateityje. Ačiū. Dėkoju. Prašau žodis mūsų viešniai, Penkios minutės. Merci beaucoup. Dėkuoju. Kai dėl sankcijų. Iš tikrųjų, mūsų organizacija užėmė tokia ypatinga pozicija prašydama tikslinių sankcijų nukreiptų į įvairius subjektus, tačiau reikia pasilikti, tos galimybės reikia nepamiršti, reikia turėti omeny. Norėčiau pasakyti, kad strateginės tos taisyklės patvirtintos 2012 metais ES bei jos priemonė žmogaus teisėms Europoje stiprinti yra svarbus dalykai. ES turi pasitelkti visas turimas priemonės tam, kad būtų galima išspręsti tas tokias situacijas, kurios tampa dabar jau nebeišpainiojamomis. Norėčiau dar, kalbėdama apie sankcijas, priminti tai, kad Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūra sulaukė kreipimosi. Ten yra kalbama apie žemės grobimo atvejus ir kalbama apie tai, kad uh, ten vykdomi žemės grobimai turi, laikomi, turi būti laikomi nusikaltimu žmonijai. Tai yra iš tikrųjų įdomus klausimas, stebėsim, kaip jis bus nagrinėjimas toliau, tai turės įvairių teisinių pasiekmių. Kova su nebaudžiamumu. E, mūsų organizacija aktyviai dirba taip pat šiuo klausimu e, Teisingumo biuras teikia pagalbą šiuo atveju sprendimui ir dirbsime prie šių klausimų toliau. Dėl juodojo pirmadienį manifestacijų mūsų organizacija taip pat remia šią problemą, kai dėl žmogaus teisų aktyvistų areštų E, reikia čia taip pat numatyti reikiamas priemonės, kad jie būtų kuo greičiau išlaisvinti ir be abejo, tepvanį atvejį mes sekame e, labai atidžiai, kurio teismas, be kita ko, turėtų vykti netrukus. Manau, kad į visus man užduotus klausimus atsakiau. Be abejo, rinkimų situaciją mes stebime, Likado ir ad hoc organizacijos, nevyriausybinės su mumis palaikančius ryšius tą daro. Kaip jau buvo pasakyta, situacija labai sudėtinga. Akivaizdu yra tai, kad represijos taikomos žmogaus teisų gynėjams yra susijusios taip pat ir su rinkimų kontekstu. Žemių klausimas, e, jos grobimo atveju klausimas negali būti atidėtas į šoną laukiant kažko 2017-2018 metais. Dabar nedelsiant reikia tuos atvejus tirti. Ir džiaugiuosi girdėdama, kad Europos komisijai ir išorės veiksmų tarnybai tai yra svarbus klausimai, tai yra prioritetai. Norėčiau paraginti kreiptis tiesiai į vyriausybę ir klausti, kodėl, kada įvyks reikiamas auditas ir kad būtų kuo greičiau išaiškinta patys. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Galime pasakyti, užbaigdami šią diskusiją, tai, kad mūsų pakomitetis nuolatos stebės situaciją Kambodžoje. Jau labiau, kad 17 metais vyks e, savivaldybių rinkimai, o parlamentų rinkimai 2018-aisiais. Diskusiją Kambodžos temą baigėme ir pereitame prie Angolos. Possiamo iniziare. Dirbkime toliau. Esame gavę naujos informaciją apie žmogaus teisų padėtį Angoloje E, mūsų posėdė dalyvauja Liutai Beirao, jis yra muzikantas ir žmogaus teisų aktyvistas. Netaip dažnai mums tenka proga susitikti su žmonėmis, apie kuriuos kalbame savo rezoliucijose. O štai čia šiandien turime e, svečiuose Lutibeirao, jis yra žmogaus teisų aktyvistas, jis taip pat turi sceninį pseudonimą, ikonoklast ir jis taip, jis dar žymus tuo, kad labai kritiškai pasisakė prieš tos santos režimą. Ponas Beirao už savo aktyvizmą turėjo sumokėti įkalinimo bausmę, jis atsidėjo kalėjime, o paskui turėjo dar gyventi namų arešto sąlygomis. Na, žodis jam daugiau nebegaištant. E Ponios ir ponai, aš esu Luato Beirao, Luati Beirao, aš esu Angolos ir Portugalijos piliečius, kuris dalyvauja 15 plus 2 procese, tai yra teismas, kuris vyko Angoloje. Ir aš labai šiltai norėčiau padėkoti Jums ir manau, kad galiu kalbėti ir kitų žmonių, kurie buvo teisiami kartu su manimi vardu. Norėčiau padėkoti už 15 metų rugsėjo 10 dienos rezoliuciją apie Angolą. Tas kolektyvinis teisingumas ir Europos parlamento įsipareigojimai, taip pat kitos diplomatinės iniciatyvos, kurios gal buvo diskretiškesnės, visos tos iniciatyvos ir veiksmai padarė beprecedentinį spaudimą despotiškam Toštantoš režimui. 41 metai pas mus valdo tas despotiškas režimas šalyje. Buvo laikinų sulaikymų, areštų, išpolių, institucinių spastų, taip pat e, visiškai nepagristų nuosprendžių, grėsmių, grasinimų, mirtimi, priverstinių dingimų, žudimų. Ir aš norėčiau čia pagerbti Izraels Kašų, kuris e, buvo nužudytas 2012 metais. Ta šaltakrojiškai padarė valstybės saugumo mechanizmas ir baudžiamoji policija du šūviai buvo paleisti, kitas veikėjas buvo pasmauktas. Urbeto Ganga buvo nužudytas 2013 metais prezident, prezidento sargybinių, jis buvo nušautas į nugarą už tai, kad priklyjavo reklamą, kur buvo kviečiama susirinkti į demonstraciją palei prezidento rūmus. Taip pat norėčiau pagerbti ir žurnalistus, kurie buvo sušaudyti nugarą. Ir Pereira, kuris iš Gvinėjos yra, kuris dingo 2012 metais ir jokios informacijos mes apie jo likimą neturime. Ir galėčiau tęsti tą sąrašą Filon, kuri yra 14 metų mergina po teismo bylos. Ji buvo nušauta armijos pareigūnų. Yra daug kitų politinės netolerancijos aukų, taip pat išpolių aukų, skaitant ir politinės opozicijos narius. Tačiau tai visą tai paviršutiniška, nes jūs puikiai žinote apie visus tuos atvejus. Angolos vyriausybė bando visus jūs apgauti su tokia labai vargana retorika. Ir aš peržiūrėjau trumpai jūsų rezoliuciją, kurią jūs parengėte. Ir labai su, dėlio, su, su didelė padėka galiu pripažinti, kad jūs nebuvote apkvailinti. 15 plus buvo nuteisti už vieną nusikaltimą ir buvo nuteisti, kaltinami vienu nusikaltimu, o nuteisti už kitą. Nekaltumo prezumcija absoliučiai nebuvo taikoma, buvo apeliacijų. Deja, dėl to buvo suspenduotas pirmasis nuosprendis. Po to buvo paskelbta amnestija, tačiau mes supratome, kad aukščiausias teismas negali mūsų išteisinti. Ir vėlgi aukos tapo įkaitais. Kaliopiteka, šio judėjimo lyderis, buvo įkalintas 25 metams, kai tuo tarpu Angolos įstatymuose sakoma, kad maksimali įkalinimo bausmė yra 25 metai, o jis buvo nuteistas 28. ES pasirašė dokumentą su Angola dėl bendrų žingsnių į priekį. Tai yra Europos Angolos susitarimas. Angola ten žada be kita ko ir gerbti žmogaus teisės šie susitarimai buvo pasirašyti tuo metu, kai Angoloje tokie žmonės kaip generalinis sekretorius, BD judėjimo generalinis sekretorius buvo sumuštas ir įkalintas karinės milicijos. Jo kairė ranka buvo sulaužyta penkiose vietose ir jam buvo suteikta pasisakyti penkios minutės už kiekvieną lūžį savo rankoje ir nudeginimus. ir vienas asmo turėjo dvigubą pilietybę, kaip ir aš. Ir aš norėjau peržiūrėti tos bylos medžiagą ir aš noriu, kad ES pasvarsytų galimybę pasidomėti, kaip naudojamos jos lėšos Angoloje. Dabar kalbant apie korupciją, aš norėčiau, kad Europos parlamentas darytų kur kas didesnį spaudimą Portugalijai, nes turi būti ištirta tų pinigų, kurie patenka į Angolą kilmė. Nes panašu, kad pinigai yra plaunami Portugalijoje, o Portugalija yra Europos, tai yra vartai į Europą Angolai. Taigi jūs, gerbiami parlamentarai, turite pareikalauti, kad Portugalija per ES teisės aktus uh, nepriimtų tokių pinigų, kurie, tvirt, kaip tvirtinama, yra švarūs, bet taip nėra. Ir Angola niekuomet nesilaikys tų susitarimų, kuriuos yra pasiraš, pasirašiusi. Jūs galite įtikinti geravalių žmonės, kad esate kelyje į demokratiją, tokiu būdu galbūt laimėsite laiko Vietoj to mes turime nuolatos primiktinai reikalauti, kad būtų laikomas rekomendacijų, kurios teikiamos Angolai, nes ji niekada jų nesilaiko. nesilaiko. 2017 metai yra rinkimų metai Angoloje, nepaisant lyderių pareiškimų ir žmonių, kurie atsakingi už rinkimų stebėjimų 92-2006 metais pareiškimų, jie visi teigia, kad bendrai rinkimai buvo atviri ir sąžiningi ir laisvi. Ataskaitose pateikiama labai daug informacijos apie sukčiavimą rinkimų metu, kai buvo remiami tie žmonės, kurie pasisakė prieš rinkimų rezultatus. 2012 metais ES net nebuvo pakviesta į rinkimus. Ir su įprastinė arogancija Angola pasakė, kad yra pakankamai brandi demokratija ir pati gali tuo pasirūpinti kaip įprasta, rinkimų metais išauga agresija, vienašališki šališki sulaikymai, mirties bausmės vykdymai, taigi iš tiesų labai smarkiai apribojamos laisvės. Mes dėkojame, kad mes suprantame, kad mūsų brandi demokratija vėlgi nusprendė atsisakyti jūsų rinkimo stebėtojų misijos ir aš manau, kad jūs turite paremti visas tas, visus tos rizikingus veiksmus, kurie vyksta mūsų šalyje siekiant žmogaus teisų ir orumo. Ir pabaigai norėčiau padėkoti Prancūzijos asociacijai, kuri mus čia pakvietė. Pakvietė į Paryžių ir Briuselį už jų pastangas, kad jie bando plačiau nušviesti mūsų kovą ir surengė šį susitikimą. Ir esu dėkingas ir parlamento nariams, kurie čia dalyvauja, ypatingai poniai Ana Gomeš ir Meryza Maties kurie, sur, kurios surengė šį susitikimą. Norėčiau padėkoti už jų darbą vykdomą nuteistų žmonių Angoloje. Labai ačiū. Gerai, da parola. Ačiū. O dabar žodis ponienai Gomeš, kadangi ji mums padėjo suorganizuoti šį susitikimą. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tikrai labai džiugu pasveikinti Luoti Berao e, tokią e, matomą figūrą kovos, su, de, kovos už demokratiją kontekste visoje Europoje, Portugalijoje ir savo šalyje Angoloje. Aš tikiuosi, kad e, dabar po šio jūsų apsilankimo daug daugiau žmonių žinos apie jūsų kovą. Tai, ką ką tik pasakėte, yra labai, labai svarbu kalbėjote apie aišku ryšį tarp žmogaus teisų pažeidimo Angoloje ir korupcijos. Korupcijos valstybės lėšų grobstimo. Vėliau tie pinigai išplaunami, naudojantis netgi Europos finansų sistema, patenka į Portugaliją. Dabar tai žargonų vadinama net skalbikla. Portugalijoje. E, visai neseniai gavau laišką iš Europos bankų e, organizacijos, kur e, buvo reaguojama į tam tikrą patikimumo patikrinimą atliktą vienam iš, vienos iš turtingiausių Afrikos Afrikos gyventojų atžvilgių, tai yra Dosantos dukra. E, labai daug lėšų grįžta į Europą, į Portugaliją ir ne tik. E, taigi čia labai svarbios iniciatyvos kovoje su pinigų plovimu, tačiau nuveikti dar reikia labai daug. Kalbame apie bankus, bankų priežiūros institucijas, reguliuojančias institucijas. Norėčiau, kad Luati mus šiek tiek daugiau informuotų apie tai, kas jam žinoma, apie tuos žudimus, kuriuos jis minėjo, kuriuos mes minime savo rezoliucijoje, nes tos skerdinės kalba apie labai baisius dalykus dabar, tokios smurto apraiškos plečiasi, kalbama e, apie 130, e, netgi apie 1300 nužudytų asmenų. Nežinau, e, koks tikrasis skaičius, tačiau žudyta daug vyrų, moterų, vaikų. Taip pat norėčiau paprašyti, jog Luatis mums papasakotų apie tai, kas jam, jam žinoma, apie padėtį Angoloje šiuo metu. Portugalijos prokuroras e, buvo suimtas už dalyvavimą samokslę kadangi buvo iškelta byla prieš Angolos vicepirmininką, e, e, viceprezidentą, e, rengiamasi rinkimų procesui. Taigi noriu Luočio paklausti, kaip jis vertina situaciją. Junita ir kitų opozicinių grupuočių, tokių kaip A, Kaza, atstovai susitiko su komisare Mogarini Filadelfijoje. Buvo paprašyta, kad ji pasirūpintų rinkimų stebėjimo, rinkimų stebėjimo misiją šiais metais, tačiau kol kas e, konkrečių sprendimų nežinome. Suprantama, vyriausybės turi pasirūpinti tuo, kad būtų susitarta dėl galimybių įsileisti rinkimų stebėjimo misijas. Mes sieksime priešintis, jeigu jos nebūtų įleistos. Tačiau pats prezidentas yra sakęs, kad Angola yra brandi demokratija ir mane, kad jokių misijų jai nereikia. vyriausybė e, nesuteikia galimybių stebėjimo misijoms atvykti, nesuteikia galimybių rinkimams tapti patikimais ir skaidriais. Maties. Ačiū. E, nedaug ką galiu pridėti, papildydama Aną. Ji tikrai iškėlė tinkamus klausimus. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Latį Tibeiro. Tikrai labai e, džiugu, kad kalbate apie demokratinės vertybės e, ne tik tai Angoloje, bet ir Portugalijoje. Mano nuogastavimai tokie patys kaip ir jūsų, e, kalbate apie korupciją ir pinigų plovimą. Kai kurie kolegos atliko šių klausimų tyrimą, kurio rezultatai buvo publikuoti Portugalijoje. bet e, tų tyrimų metu išvelgta tik tai problemų aisbergo viršūnė. Daug problemų negali būti tiesiog atskleista. Šiuo atveju kalbame apie santykius tarp įvairių institucijų ir labai tikimės, kad ilgainiui sužinosime daugiau informacijos. Dabar, kai jau Barosas nebėra komisijos pirmininkas, galbūt daugiau informacijos mums bus prieinama. E, taigi dar kartą ačiū, kad atvykote, ačiū, kad dalyvaujate šiuose klausimuose, nes tai, ką papasakojote, mums labai svarbu, mes turime nuolatos sekti procesus Angoloje. Ačiū. Ačiū. Prieš suteikdama žodį jums dar kartą. Noriu pasakyti, kad IVS atstovas ponas Barbedo taip pat čia dalyvauja. Europos parlamentas savo rezoliucijoje kviečia um, uh, institucijas konkrečiais veiksmais prisidėti prie žmogaus teisų tvirtinimo, taigi norėčiau, kad per porą minučių pateiktumėte papildomos informacijos. Ačiū. IVT išorės veiksmų tarnyba e, e, nuolatos seka situaciją Angoloje, kalbant apie žmogaus teisės. Dialogas vyksta nuolatos, e, aplinkybės nuolatos aptarinėjamos mūsų delegacijoje Luandoje, e, vykdomas dialogas su bendra e, darbo grupė Angolai reikalui esant yra rengiami pranešimai spaudai, vyksta dialogas su pilietinė visuomenė. Angolos piliečiams teikiama tam tikra parama reikalui esant, taigi vyksta nuolatinis dialogas, situacija stebima, parengtos ataskaitos palaikome ryšius su Angolos vyriausybė. Tie kontaktai apima daug dalykų, skaitant ir žmogaus teisės. Europa ir Angola turi bendrų interesų, vienas iš kurių yra regioninis stabilumas. Tai mums leidžia tais atvejais, kai ES turi kalbėti politinių lygmenių, tą dialogą uh, vykdyti tinkamai, tinkamu formatu. E, turiu priminti, kad Angolos dalyvavimas Kimberly procese buvo svarbus elementas, leidęs mums pirmą kartą atverti tokias diskusijas, pradėti diskusijas dėl Kimberly procese sistemos ir atsiverimo pilietiniai visuomeniai. Tai buvo tam tikras reikalavimas ir e, poreikis integruoti tam tikrus Angolos pilietinės visuomenės funkcionavimo aspektus į Kimberly procesą e, nemažiau svarbus ir jungtinių tautų atliekama žmogaus teisų pežiūros procesas, kurio pagrindiniai elementai jungtinių tautų kontekste yra galimybė parengti sąrašus e, tų teritorijų, kur reikia e, pagerinti situaciją. Taigi situaciją stebi ne tik tai jungtinės tautos, bet ir kitos organizacijos, tai leidžia vykdyti nuolatinį dialogą su Angolos vyriausybė Ir um, ryšys su Angolos pilietinė visuomenė turėtų būti uh, kuo reguliaresnis, siekiant išsiaiškinti, ką galima nuveikti, kad stiprėtų demokratija ir žmogaus teisų apsauga šioje valstybėje. Tie komentarų galėčiau pateikti šiame etape. Ačiū. Koju? Prašau. Išorės veiksmų tarnybos norėčiau paklausti. Kai lankiausi praeitą kartą Angoloje, vykau su ES delegacija ir ten lankėmės ir vertinome labai svarbią programą, būtent, kad, kurios tikslas paremti gatvės vaikus. Uh, tą programą finansavo ES. Tai yra labai aktualus projektas ir aš norėčiau sužinoti, ar tas, tam projektui nereikia papildomų lėšų, nes ankstesni sponsoriai ir rėmėjai atsisakė tą, tęsti tą programą. Ir tikimės, kad finansavimas bus papildytas. Tada kitas klausimas, ką galėtumėte pasakyti apie diskusiją su Angolos vyriausybė, apie rinkimų stebėjimą. Ar iš vis nevyksta toks dialogas? dėl, atsakysiu tuos du klausimus, gal dabar negalėsiu tiksliai atsakyti į pirmąjį dėl finansavimo tos programos. Matyt, komisija galbūt yra labiau susijusi su tokio projekto lėšų mobilizavimu, o dėl antrojo klausimo galėčiau tik tai pasakyti, kad galimi rinkimų stebėjimai Angoloje Tas klausimas buvo keliamas politinių lygmenių dar lapkričio mėnesį ir kad yra pateiktas nuolatinis siūlymas ES vardu stebėti Angolos rinkimus ir kitose šalyse taip pat. Tačiau tas klausimas buvo keliamas ne tik techninių lygmenių, jis buvo keliamas taip pat ir politinių lygmenių. Leslie Piran, Šui Bambinį. Prašau. Labas rytas, atsakydama į pirmąjį klausimą dėl pilietinės visuomenės ir žmogaus teisų paramos, aš neturiu detalių apie šį konkretų projektą, bet aš išsiaiškinsiu ir pateiksiu tos informacijos, bet tik galiu pasakyti, kad ES remia žmogaus teisės ir pilietinę visuomenę per įvairias programas, ES demokratijos ir žmogaus teisų priemonė yra plačiausia sistemą, bet per vystomojo bendradarbiavimo fondą ir kitas programas mes teikėme finansavimą. 16 metais mes plėtinės visuomenės organizacijas rėmėme ir 7 milijonus eurų skiriame joms. Būtent finansavome projekt, programą, kai skiriami, kai, kai skelbiami konkursai įvairiems projektams finansuoti, tai turime žmogaus teisų, švietimo e, programas, programas skirtas moteriams ir dabar dėl rinkimų stebėjimo, tai mes siekiame kurti gebėjimus pilietinėje visuomenėje, kad jie galėtų stebėti procesą, kad jie galėtų pasirūpinti, kad ir moterys galėtų dalyvauti rinkimuose. Taip pat turime projektų dėl galimybės naudotis teisingumo sistemą, ypač kalbant apie pažeidžiamiausius ir kitų. Taigi ES ir komisija Europos išorės veiksmų tarnyba bando paremti žmogaus teisų gynėjus per demokratijos ir žmogaus teisų priemonę ir kasmet mes skiriame lėšų Angolo delegacijai. Taip pat norėčiau pakomentuoti tai, kad žmogaus teisų aktyvistai Angoloje rizikuoja savo gyvybę, laisvę, kovodami su už žmogaus teisės labai sudėtingomis sąlygomis. Taigi labai dėkoju, kad šiandien atvykote. Dar trumpas klausimas, kaip jūs remiate CSO, jeigu yra tiek daug apribojimų dėl nevyriausybinio organizacijų? Labai aktuolus klausimas ir darbas vyksta labai sudėtingomis sąlygomis, dirbame taip pat ir Bangladeše, Eritrejoje. Taigi mes surandame būdų per pilietinės visuomenės organizacijas remti pilietinės visuomenės organizacijas, tačiau mes daugiausia tą darome per pasiūlymus, bet taip pat turime ir tiesioginę paramą tokiems aktyvistams skiriamą, pavyzdžiui, galimybę gauti uh, teisinės konsultacijas arba kažkaip bandyti juos ištraukti iš kalėjimo. Tai nėra konkretus atvejis susijęs su šiuo fonu, bet buvo tas daroma kitais atvejais ir aš pasidomėsiu tiksliau, kas buvo padaryta Angoloje, bet mes remiame pilietinės visuomenės organizacijas Angoloje. Ačiū. Pone? Gal galėtumėme raštu gauti informacijos apie finansavimą. Ir dar norėčiau paklausti, paprašyti, į tą informaciją raštu ar nebūtų galima įtraukti ir veiksmus vystomo bendradarbiavimo srityje, nes kiek suprantu, ES finansavo programą, kuri maitino, kuria buvo išmaitinami tūkstančiai vaikų gatvėse, kurie iš, al, iš bado mi, mirždavo, o vyriausybė tai visai nerūpėjo. Tai būtent tik Europo, dėl ES vystomo bendravimo programos mes išgelbėjo tūkstančių vaikų gyvybės. Tai norėčiau paprašyti, kad į tą pažymą būtų įtraukiamos ir vystomo bendarbiavimo programos, nes jos susijusios irgi yra su žmogaus teisėmis. Taip, turėtų būti įtraukiama į tą pažymą ir ši informacija. Trumpai. Mes nežinom tiksliai, kas vyksta Angoloje. Žinome tai, kad persiekiojimų tebelieka, kad persiekiojama ta sekta, apie kurią mes kalbėjome, ar ta religija, kaip čia mes turėtume tai pavadinti, uh, Pernai buvo dar daugiau pranešimų apie naujas mirtis, tačiau nieks netikrino tų pranešimų, nesiaiškino, kaip ten buvo, kas iš tikrųjų nuvyko, įvyko gegužę 15 metais. Vyriausybė nusiuntė kariuomenę ir uždarė tas visas erdves. Ar galima būtų atlikti tyrimą? Greičiausiai ne, net parlamento nariai negali nuvykti į tas zonas. Tad iš tikrųjų labai sunku e, išsiaiškinti, kas ir kaip ten iš tikrųjų vyko. Sakoma, kad vieni šaltiniai patikimesni negu kiti, bet buvo pasirinkta tyla šiuo atveju, buvo nus, pasirinktas lieptas organizacijas, jungtinės tautos kreipėsi į Angolos vyriausybę ir prašė leidimo atsiųsti tyrimo komitetą, o vyriausybė e, griežtai atsisakė priimti tokius tyrėjus. Tad, man atrodo, tikrai yra ką slėpti, jeigu šitaip. E, taigi persiekiojimai tų žmonių tebe vyksta. Ir dabar tiesiog pavojinga tai sektai tampa. Buvo taip pat areštuotas prokuroras. Iš tikrųjų, buvo pradėtas tyrimas prieš jį, buvo, jis buvo kaltinamas korupcija, bet tai tik oficialūs kaltinimai. Portugalijos teisingumas regis irgi nėra toks jau nešališkas šiuo atveju. Bent jau spauda e, dirba aktyviai ir bando parodyti, kad yra iš tikrųjų daug nuslėptų dalykų. Bet nežinau, kada tie tyrimai gali baigtis. Kai kurie iš tų kaltinimų buvo atmesti. Manau, kad Portugalija iš tikrųjų, Angola yra labai svarbi šalis ir Angolai Portugalija svarbi, nes tai yra pagrindinis kontaktas mūsų šaliai. Ir aš nesuprantu tų kai kurių biurokratinių elementų, bet e, manau, kad e, svarbu, kad daug kas būtų nuveikta laiku, nes žmonės, kurie nepriklauso režimui, nori, kad atvyktų stebėtojai, kad atvyktų ekspertai. Jeigu pasižiūrėtumėte laikraščius, pamatytumėte, kas rašoma vedamosiuose straipsniuose. Man buvo pasakyta, kad jeigu studijuosiu šalies ribų, aš tapsiu radikalų ir taip toliau ir panašiai. Na, pasiruoškit pamatyti vedamosius straipsnius rytoj mūsų spaudoje. Visi mes, pasak tos oficialiosios spaudos, esame e, teroristai, kurie tik ir laukia, kaip čia pakengti mūsų šalies suverenumui. Aš nu, neturiu pavardės to žmogaus iš diplomatinės misijos, bet jis rūpinosi tų diplomatinių santykių palaikymų. Man atrodo, 7 milijonai buvo investuoti pilietiniai visuomeniai paremti. Norėčiau pasakyti, kad net tiek jau daug pilietinės visuomenės patikimų organizacijų yra mano šalyje, gal yra tokių, kurių aš nežinau, bet matomiausios žmogaus teisėms ginti, teisė į būstą ginti, vaikų gatvėje gyvenančių priežiūrai nėra labai daug, bet nedaug jų yra patikimų. Galėčiau pasakyti, kad dar 2011 ir 2015 tai buvo tie metai, kur mes buvome įkalinti už tai, kad vykdėme taikę veiklą laikydamiesi Angolos konstitucijos. Galiu pasakyti, kad nei aš, nei kolegos nesulaukėm nei mažiausio skambučio, kurio tikslas būtų dialogas Europos Sąjunga. Nežinau kaip kiti, bet mm, mane nesigreipė niekas iš Europos Sąjungos, mano nuomonės neklausė. O man grės, buvo grasinama mirtimi. Mūsų nuomonės niekas neklausė. Tuo tarpu spauda rašė apie mūsų situaciją. Prieš keletą metų mes, sak, prieš du metus buvo nuotykis, du kilogramai narkotikų buvo įdėti į mano bagažą, aš keliavau į Lisaboną. Portugalijos gyvaldžios struktūrų buvo prašyta mane areštuoti už e, narkotikų gabenimą. Ačiū Dievui, manim patek, patikėjo, nes priešingų atveju turbūt dar ir šiandien tebe būčiau kalėjime. Ir štai, niekas iš Europos komisijos Ne, manęs neklausė nieko, nei žodžio. Niekas iš Europos komisijos e, nėra bandęs su manim susitikti. 2015 metais, kai kalėjau, tiesa, Portugalijos ambasadorius spaudžiant visai nuominiai atėjo manęs aplankyti į kalėjimą. Aš 20 dienų jau buvau paskelbęs bado streiką. Na, nežinau, apie ką jūs kalbate, ne, negaliu pateikti savo nuomonės apie tą organizaciją, aš galiu tik apie savo patirtį šiandien čia kalbėti. Šiaurės zona tebėra ta dalis, kur miršta žmonės, ten yra deimantų išgavimo zona, dirba ten kariškiai, ten dirbančios įmonės e, samdo ginkluotą apsaugą, kuri nedvėjodama e, sušaudo žmonės. Žmonės, kurie anksčiau buvo amatininkai, jie išgaudavo tos deimantus, patys apdirbdavo juos šalies šiaurėje. Policija pirmiausia pasitelkė jėgą jeigu iškyla kokios nors problemos. Tai yra, kaip jau sakiau, konfliktų zona, ten, kadangi yra deimantų gavybos įmonės, konfliktų yra daug. Ten yra daugiausia šalies turto, tačiau kartu tas tos zonos yra trapios, žmogaus teisės ten tikrai negerbiamos. Norėčiau paskaityti tuos pranešimus, apie kurį jūs kalbate, nes neturiu galimybės iki šiol to padaryti. Dėkui. Ačiū. Visų pirma, dėkoju, kad atvykote. Visada žinokite, kad mes jūs visapusiškai remiame jūsų kovoje už žmogaus teisės Angoloje. Kaip pakomitečio mūsų vaidmuo ir toliau informuoti apie šios dalykus, suteikti galimybės juos aptarti ir padaryti spaudimą, kad atitinkamos institucijos prisijimtų savo atsakomybę. O dabar manau, kad galime baigti šios dienos posėdį. Po to mūsų laukia dar viena posėdžio dalis. Ketiname pateikti pranešimą spaudai. Dėl kuveito, kur būta keletas e, nužudimų ir tuo mes išreiškime pasmerkimą šiems šešiems.